So, ladies and gentlemen, good morning. Um... Ponios ir ponai, labas rytas. Norėčiau pasiūlyti iš karto pradėti mūsų darbą. Šiandien svarstome devintą darbo tvarkės klausimą, keitimasis nuomonėmis be dokumento dėl būsimo iniciatyvos, nuo savos iniciatyvos pranešimo dėl nuo ES požiūrių žmogaus teisės ir demokratiją. Europos demokratijos fondo veiklos vertinimas nuo jo įsteigimo. Nuo to fondo įsteigimo. Pranešėjas yra čia su mumis. Tai yra EPP frakcijos narys. Nuo 2013 metų EDF sekretoriatas e, jau pradėjo savo veiklą nuo pirmosios Liepos ir mes galėsime apžvelgti dviejus veiklos metus iki to laiko, kol tas pranešimas bus pateiktas plenarniai sesijai. EDF, atsiprašau, pateikė 119 iniciatyvų, ypating, visų pirma Tunisa, Tunisas, Egiptas ir Sirija ir 73 iš rytų pusės. E, veiklos kryptis buvo susijusios su kaiminystės e, politika, finansavimas buvo iš mišaus biudžeto ir tai yra bendras biudžetas ES e, lėšų veiklos sąnadoms ir ES valstybių narių įnašų. Manau, kad mes turėsime daug pridėtinės vertės iš Europos demokratijos fondo. Ir dabar ponas e, Drips, atsiprašau, jeigu klaidingai ištariau jūsų pavardę. Ponas Gžip e, e, parengė pranešimą. Grupės turėtų nominuoti savo šešėlinius pranešėjus. Kai kurios frakcijos iki šiol to nepadarė. Todėl prašau susisiekti su sekretoriatu ir žinoti, kas aktyviai veikia prie šio dosie. Buvo nuspręsta organizuoti posėdį šį rytą, kad mes galėtume išklausyti mūsų svečio atliktą vertinimą praėjusios veiklos ir būsimos EED veiklos vertinimą. Ponas Richardas Janks e, pirmiausia kreipsis į mus, žiūrėsime video medžiagą ir būtent nuo šio filmo pradėsime mūsų posėdį. Peace. I'm grateful for the opportunity to make this very short contribution to the committee's inquiries. Uh, my basic assessment is that the endowment has made a very positive uh, start. It's made some very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 Man didžiulė garbė pristatyti poną Nikolę Ružytrą, tai vykdomasis direktorius e, organizacijos Europos partnerystė demokratijai ir vienas iš pirmininkų žmogaus teisės ir demokratijos tinklai. Žodis jums prašau. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už kvietimą. Visuomet yra labai malonu, kai tave traktuoja kaip ekspertą. Aš esu praktikas šios ryties Žinoma, visada labai sunku kalbėti po Richardo, nes jis išsakė visą esmę ir aš pritarčiau viskam, ką jis pasakė. Pabandysiu papildyti jį. Ir aš tikiuosi, kad tai palengvins pranešėjo darbą. Man labai sunku įvertinti e, šios organizacijos darbą po tokio trumpo laiko. Kalbu apie Europos demokratijos fondą. Jeigu pasižiūrėtumėte į rodiklius, kurie yra e, pateikti pranešime, tai yra dotacijos suteiktos, parama šalis, kurios finansiškai remia šį fondą. Ir taip pat diskusijos, aukštos kokybės diskusijos, debatai organizuoti Briuselė, tai yra taip pat mm, EDF darbo dalis. Aš pritariu tam ir galiu įvertinti, jog e, yra parengta labai naudingų priemonių, darbo priemonių. Tai yra finansavimas susijęs su krizių, e, krizių valdymu, e, Ir šia prasme yra daug e, organizacijų, daug veikiančių asmenų, kurie yra remiami šiame darbe. Dėl geografinės pusiausvirus, manau, kad čia yra laikomasi paklausos ir pasiūlos pusiausviros, yra vertinamos naujasis atsiradusios krizės, ir bandoma jas valdyti pagal iškeltus strateginius tikslus. Komandos kokybė. Tai yra tikrai svarbus veiksnys ir įvairovė ir patirtis šios komandos pasirodė tikrai labai naudinga. Kaip sakiau, tas procesas, e, kurį vykdo EDF, yra skirtas yra skirtas e, tiksliniai grupiai. Ir vykdoma e, nuosekli veikla. Tiesiog. Uh, on... Ir paskutinis dalykas iš pozityvių elementų. Aš e, noriu pasakyti, kad praktikų komitetas buvo uh, įkurtas kur dalyvauja e, tarptautinės organizacijos, pilietinės e, visuomenės organizacijos. Ir mes pirmą kartą e, surengėme bendrą posėdį, bendrą susitikimą ir aptarėme tarptautinės demokratijos reikalus. Tai rodo, kad mes visi galime dirbti kartu ir Europos demokratijos fondas tikrai turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Ko galėtum išmokti iš tos patirties? EDF patirties įvairiose šalise e, ir reikėtų įvertinti taip pat, kokias galime sąsajas užmėgsti. Dabar, kalbant apie iššūkius. Kaip sakiau, jau baigėsi pirmieji darbo metai, mes ir toliau susitelkėme į savo įgaliojimus mandatą dėl sąsajų E, kažkokie papildomi veikiantys asmenys ir organizacijos e, būtų naudingas dalykas. Reikia įvertinti tai, kas jau padaryta. Richardas įvertino kritinę masę, tai yra svarbu. O aš norėčiau pabrėžti, kaip reikėtų tolesnę veiklą vystyti. Rasti naujus e, veikiančias institucijas, veikiančius asmenys, mums reikia naujų veidų, bet taip pat reikia užtikrinti, kad tie partneriai būtų ilgalaikiai ir tvarus. Aš jau minėjau uh, krizių finansavimą. Kaip mes galėtumėm toliau vystyti darbą? Tarpinis finansavimą taip pat užtikrina Europos demokratijos fondas. Tokie yra iššūkiai dėl geografinės apriepties. Aš manau, kad ir toliau reikia telkti dėmesį į kaimininę šalis. Tikrai labai daug darbo reikia nuveikti reikia šią prasme toliau vystyti ES kaiminystės strategiją, ar reikėtų eiti toliau. Aš išgirdau e, vakar e, tam tikrų žinių ir manau, kad pažangi evoliucija yra įdomus dalykas, aš tai sveikinu. Taip pat buvo klausimas susijęs su ES ryšiu su bandomosiomis šalimis, pilot countries. Uh, Ar Europos demokratijos fondas galėtų atlikti vaidmenį ir tosiose šalise, tai vis dar yra klausimas. Dėl dalyjimosi žiniomis. Taip, žinios, kurias sukaupė Europos demokratijos fondas, yra naudingos ir tikrai gali EDF suvaidinti rimtą vaidmenį, remdama, remdamas įvairias e, organizacijas, finansavimo mechanizmus. E, taip gali atlikti palengvinantį, paskatinantį vaidmenį. Ir tie, tie žmonės, kurie jau gavo paramą, gali pasidalinti savo patirtimis su kitais praktikais čia, Briuselė ar kitose ES sostinėse. Siekiant padidinti kitų darbą, taip, galima tai daryti, nes mes galime tikrai padėti mūsų darbas, teikiant pagalbą sprendimų priemėjams, uh, ekspertams, praktikams ir žinomės, kaip galima pagerinti tą paramą. Kitas iššūkis yra susijęs su politiniu dialogu. Norėčiau sugrįžti prie vieno iš pozityvių dalykų, kurį anksčiau paminėjo. Manau, kad tai, kad dabar EDF teikia e, nedidelės stipendijas e, tam, tikriems, tam tikroms veikiančioms institucijoms ar asmenims, tai yra geras dalykas, bet svarbu, kad tas veikiantis asmuo tikrai būtų pasišventęs savo darbui. Ir mes kaip metodologijos dalį esame parengę nedidelių dotacijų mechanizmą. E, nedidelių organizacijų, nedidelių e, procesų finansavimas tikrai yra įdomus ir geras dalykas. Tačiau nepamirškime politinio dialogo ir šia prasme yra svarbu tęsti darbą kartu, padedant Europos demokratijos fondui ir naudojantis juo kaip struktūruotų mechanizmų. Manau, mes jau pradėjome diskutuoti, svarstyti tuos elementus ir toliau tęsime šią veiklą. Ričardas paminėjo koordinavimą su kitais finansavimo mechanizmais – europiniais, neeuropiniais, vyriausybiniais, nevyriausybiniais. Manau, kad tai yra gera idėja ir tai yra pakankamas iššūkis. Jeigu mes norime sukaupti kritinę masę, jeigu mes norime naudotis testinės veiklos mechanizmais, tai yra labai svarbu, kad EDF e, vaidintų vadovavimo vaidmenį ir tartusi su kitais finansavimo šaltiniais ar fondais, kai būtų galima patenkinti paraiškas dėl finansavimo. Tokia idėja yra svarstoma. Buvo išreikštas susirūpinimas. Ir pranešime aš matau elementą, kuris šiek tiek kelia klausimų pilietiniai visuomeniai. Europos mechanizmas e, demokratijos paramai. EDF yra e, mišrus hybridinis mechanizmas, užtikrinantis finansavimą. Tai labai naujas europinis mechanizmas. Ir aš manau, kad pilietinė visuomenė būtent taip ir turėtų vadinti tą mechanizmą, bet aš manau, kad tai yra geras mechanizmas ir turėtum su juo dirbti toliau. Ačiū, toliau suteiksiu žodį nariams ir pirmiausia žodis pranešėjui, prašau. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Szanowni. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad Šiandieną salėje yra ir NVO atstovų. Taip pat ir Europos komisijos ir vykdomojo komiteto bei Europos komisijos išorės veiksmų tarnybos atstovai yra atvykę. Ir visa tai yra puikus įrodymas, kad dviejį Europos demokratijos fondo veiklos metai sukėlė susidomėjimą Ir šiuo fondu domisi ne tik tai Europos Sąjungos institucijos. Ir įdomus yra ne pats, ne vien tik tai fondo įkūrimo faktas, bet ir jo veiklos rezultatai. Iš pradžių be abejo reikėjo įsteigti fondą, po to ieškoti finansavimo jo administraciniai struktūrai ir veiklai vykdyti, Taip pat reikėjo ieškoti lėšų iš valstybių narių, kaip donorių ir kitų valstybių priklausančių Europos ekonominiai zonai. Norėčiau priminti, kad pasiūlymas buvo pateiktas e, likus labai nedaug laiko iki Lenkijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios. Buvo parengtas Kaiser pranešimas. De, ponios De Kaiser pranešimas. Pone De Kaiser buvo labai aktyvi narė pakomitetyje rengusiame pranešimus dėl panašių klausimų. Ji parengė vieną pranešimą apie demokratizavimo procesą. Tai buvo procesas prasidėjęs vadinamojo arabų pavasario metu. Tuo metu mes padarėme išvadą, kad Mūsų metodas skirtas remti demokratijos procesus buvo neveiksmingas. Ir paprastai tariant, padarėme išvadą, kad tokie stabilus režimai, kuriuos mes rėmėme, buvo visiškai nenaudingi, kalbant apie žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių gynimą. Na, taip, tuometiniai režimai padėjo suvaldyti masinius migracijos rautus, bet jie buvo didžiulė kliūtis pilietinės visuomenės raidai ir demokratijos procesams. Taigi, ponios Dekaiser pranešime buvo pateiktos pirmosios idėjos apie Europos demokratijos fondo įkūrimą. Tokias idėjas palankiai sutiko visas parlamentas, bet pranešime mes patys savęs klausėme, kuo tos idėjos turėtų virsti. Ir čia 2011 m. birželio 30 d. šiame pakomitetyje mūsų užsienio reikalų ministras ponas Stanovskis pristatė pirmąjį pasiūlymą, kaip turėtų veikti Europos demokratijos fondas. Tokie po tų pirmųjų žingsnių netrukus prasidėjo kiti konkretus fondo kūrimo veiksmai. Aš pats, kaip pranešėjas, turėjęs, e, turintis įvertinti dviejų metų fondo veiklą, norėčiau pabandyti šiek tiek pažvelgti į ateitį ir pasvarstyti, kaip galėtų atrodyti ateitis. Ir pristatysiu ir keletą rekomendacijų dėl būsimo fondo darbo. Būtent todėl labai džiaugiuosi, kad šiandieną posėdėje dalyvauja ir NVO atstovai NVO dirbančių žmogaus teisų gynimo ir demokratinių standartų taikymo srityje, taip pat ir vykdomojo komiteto atstovai, kiti Europos parlamento nariai bei kitų Europos institucijų atstovai. Tai yra tikrai svarbus žingsnis pirmin, būtent konsultacijos su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Vakar buvo priimtas svarbių sprendimų. Jeigu konkrečiau, išplėsti fondo įgaliojimus nuo 2015 metų. Reikėtų turėti omenyje, kokios yra fondo funkcijos ir kokie darbo metodai. Tai yra numatyta 2012 m. kovo mėnesio Europos parlamento rekomendacijose taip pat yra nu, visą tai numatyta fondo statute. Ir aš esu sitikinęs, kad veiksmingas bendradarbiavimas su NVO būtų labai svarbus užtikrinti tinkamą ir veiksmingą Europos demokratijos fondo darbą ateityje ir vietinės, ir pasaulinės nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbus Europos demokratijos fondo partneriai. Ir jos padeda fondui pasiekti jo įstatose iškeltų tikslų. Labai dažnai greta ES delegacijų, pavyzdžiui, rytų partnerystės šalise arba viduržėmio jūros regiono valstybėse ES delegacijos yra puikus informacijos šaltinis. Ta informacija yra naudojama planuojant veiksmus ir darant sprendimus. Dabar fondo biudžetas yra kol kas kuklus, bet ir todėl ta informacija yra ypatingai svarbi, norint teisingai paskirstyti lėšas. Iki šiol donorų skaičius buvo taip pat nedidelis. Ir, bet manau, kad tie rezultatai, kuriuos galėtume pasiekti bendradarbiaudami su NVO, galėtų paraginti valstybės narės skirti fondui didesnę finansinę paramą tolesnį fondo veiklai. Ir Taip pat noriu pasakyti, kad aš be abejo suprantu, kad mūsų partneriai NVO jau pakankamai ilgai bendradarbiauja su vietos veikėjais. O mes dar tik tai pradedame savo veiklą, dar tik pradedame rinkti žinias Europos demokratijos fonde. Todėl labai naudinga pasinaudoti mūsų partnerių turimą gerąją patirtimį tam, kad išvengtume galimų klaidų ateityje. Nors klaidos be abejo yra neišvengiamos mūsų darbo srityje. Kita vertus, manau, Europos demokratijos fondas gali labai daug ką pasiūlyti vyriausybinėms organizacijoms, net ir mažesniosioms, kurios nesijaučia galbūt taip užtikrintai kaip didesnėsios vietinės NVO. Vietinėms nevyriausybinės organizacijoms nėra lengva gauti finansavimą iš iš Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės, o mūsų fondas galėtų joms padėti. Be to, NVO kartais reikalingas tarpinis finansavimas tarp kelių projektų ir Europos demokratijos fondas tokiais atvejais galėtų joms padėti. Europos demokratijos fonde taikomos procedūros, skiriant finansinę paramą, yra paprastesnės, lyginant su bendrosiomis paramos teikimo iš ES biudžeto taisyklėmis. Taigi ir ES ir valstybės narės, kurios įkūrė Europos demokratijos fondą, tikrai norėtų išgirsti iš jūsų gerbiamų nevyriausybinio organizacijų atstovai, kaip jūs manote, ar fondas yra naudingas jums? ir ar jo veiklos spektras yra pakankamas. Ir taip pat, kalbant apie bendradarbiavimą tarp EDF ir NVO vadinamosiose politiškai sudėtingose vietovėse, kaip jūsų nuomonė turėtų būti vertinamas fondo veiklos potencialas, pavyzdžiui, krizės metu e, Ukrainoje, Euromaidano judėjimo metu parama tikrai buvo reikalinga ir nemažai nevyriausybinio organizacijų teigiamai įvertino fondo teiktą pagalbą krizės metu. Visa informacija, kurią šiandieną surinksiu, tikiuosi, kad gausiu informacijos. Visą šią informaciją aš panaudosiu tolesnėme darbe. Pasistengsiu įtraukti visus jūsų komentarus ir pastebėjimus savo pranešime. Ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais taip pat bus veiksmingas ir mums pavyks parengti pranešimą, kuris susilauks kiek galima didesnio palaikymo Europos parlamente atėjus laikui. Na, manau, apibendrinant dviejų metų veiklą Europos demokratijos fonde, reikėtų išklausyti pono Pomenovskio ataskaita, kuri buvo pateikta, jeigu neklystų, AFET komitete. To pristatymo metu buvo kalbama ir apie tai, kogi dabar yra tikimas iš Europos demokratijos fondo, kokių apčiuopiamų rezultatų yra laukiama ir taip pat kur mūsų nuomonė turėtų būti naudojamos lėšos. Dėkui uždėmesi. Vielen Dank für diese Ausführung. Labai ačiū. Kadangi jūs rengėte pranešimą, aš manau, kad jis tikrai bus puikus, bus patvirtintas didelę balsų daugumą. Labai ačiū už darbą. Matau, kad ponevnovskis ponas atvyko, jisai yra Europos demokratijos fondo vykdomasis direktorius ir suteiksiu jums iškart žodį, gerbiamas direktoriau. Labai ačiū. Man labai malonu vėl būti jūsų posėdį ir atsakyti į klausimus, jeigu jų turėsite. Noriu pasakyti, kad uh, Mūsų, mes veikėme pusantrų metų, metai buvo nelengvi, sekretoriatas e, bandė labai aiškiai apibrėžti mūsų poziciją, kas yra fondas mūsų, kas nėra. Tai yra e, institucija, kuri skiria dotacijas, taip pat, e, kuri pateikia daug minčių politinėms diskusijoms Briuselėje. Ir atveža informaciją iš vietos, iš mūsų partnerių, įvairių iniciatyvų, e, kur ir, ir ta informacija yra tiesioginė, bendraujant su partneriais mes girdime iš jų, kokia jų yra patirtis, pavyzdžiui, Ukrainoje gyveno projektus, Egipte, Azerbaidžiane, Libijoje, taip pat Sirijoje. Ir e, informacija E, labai e, pagerina diplomatų supratimą apie tai, kas iš tikrųjų vyksta vietoje. Tai yra mm, papildomas elementas ir e, toks tarsi šalutinis elementas, nors jisai yra labai svarbus ir norėčiau, kad komitetas pripažintų tai kaip svarbu indėlį mūsų fondo. Kitas dalykas platformą valstybėms narėms ir institucijoms dirbti kartu, svarstyti žmogus teisų ir demokratijos klausimus. Kas pusmetį valdyba susitinka ir aptaria sukauptą informaciją, vertinimo projektų atlieka. Ir tai yra nepaprastai puikus dalykas. E, komitetams, e, parlamento ir kitoms struktūroms e, yra lengviau įvertinti išgirdus informaciją konkrečią apie formo veiklą, fondo veiklą. Taigi mes turime galimybę aptarti vidaus politiką valstybių narių, mūsų veiksmus, taip pat dirbame su išorės veiksmų tarnyba komisija. Manau, kad uh, Tai yra labai svarbus dalykai ir norėčiau, kad jūs juos atkreiptumėte dėmesį taip pat. Viel, vielen Dank für diese. Labai ačiū. Dėkoju Jums už trumpą, labai aišku pasisakymą. Ponas pavaldimis, kuris yra fondo pirmininkas, norėtų pasisakyti, jis tikriausiai pirmininkė Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kurį pamiršau dėja. Norėjau paprašyti dar frakcijų atstovo pasisakyti. Ponui Demės žodį suteiksiu, o paskui kolegoms. Ir paskui prie ekspertų perėsime. Prašom po to ponė Hautela. Labai ačiū, pirmininkė. Aš priklausau vykdomajam komitetui, kuris susideda iš septynių narių ir norėčiau sureaguoti į kai kurias pastabas, kurias išgirdau tiek iš ekspertų, tiek iš pranešėjo. Tai papildytų ką sakė mūsų direktorius. Per trumpą savo veiklos e, laiką e, Demokratijos fondas tapo struktūra, kuri papildo kitų daugelio veikėjų darbą. E, mes padedame kaimynams, tose kaiminėse šalyse, kaiminėse yra daug problemų. Mes bandome dabar sutelkti kritinę masę ir paremti naujus socialinius judėjimus, įtraukti juos į pagrindinę politinių įvykių areną. Taip pat dirbame su teritorijomis šalėmis, kur matome, kad demokratiniams veiksmams tampa vis mažiau erdvės pasireikšti. Taip pat labai svarbu yra saugumo klausimai saugumo diskusijos su pagalba demokratinėms priemonėms. E, geografinės pusiausvyros klausimas labai aktualus, kai vertiname projektus ir e, papildomas veiksmų su kitais veikėjais. E, ir tai yra labai svarbu ir ekspertų pastabos. Vakarykštės diskusijos taip pat parodė, kad mes turime užtikrinti, jog Europos parlamento nariai kaip galima greičiau įsijungtų į mūsų diskusijas apie fondo veiklą. Ponas Gžib vakar dalyvavo diskusijose ir jisai pamatė, kaip mes galime įstringai diskutuoti. Nes egzistuoja daug politinių dalykų, kuriuos turime aptarti. Ir manau, kad vakar Europos parlamento nariai labai svarų indėlį įnešė į mūsų procedūras į mūsų veiksmus. Ir tai bus labai svarbu ne tik pietiniai, rytiniai kaiminystiai, bet ir toliau esančioms šalims. Dar norėjau pasakyti, kad e, nauja, nauji vadovai, kurie pradėjo dirbti e, pas visai neseniai, užtikrins, kad rytų partnerystės e, vadovų stikimas Rygoje būtų sėkmingas. Mes taip pat norime būti priklausyti Europos institucijų šeimai, norime dirbti su valstybėmis narėmis, su Europos institucijomis, siekdami tikslų e, kaiminystėje ir toliau. Labai ačiū. Dėkoju Jums už pastabas. Esu e, tikra, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Du kalbėtojai dar noriu pasakyti, bet taip pat perduosiu pirmininkavimą kolegai, nes turiu eiti į kitą komitetą, kur vyksta balsavimas. Pirmiausiai dar žodžius tikiu prieš eidama poniai Hautalai. Ačiū pirminkė. Norėjau pasinaudoti progą ir e, pagalvoti, kaip galėtų mūsų pakomitetis ir fondas įsitraukti į bendrus darbus per kitą pusmetį, kai vyks E, Euronesto asamblėje, aš esu viena iš pirmininkių Euronesto, mes reik, turime ieškoti naujo požiūrį žmogaus teisės, e, tai labai aktualu rytų partnerystiai. Šešios šalys dalyvauja mūsų mm, bendrose veiksmuose, šešiose iš jų yra e, išaldyti konfliktai ir Rusija yra susijusi su jais. Mes turime galvoti apie tai, kaip toliau uh, e, dėkti, įtvirtinti žmogaus teisės ir demokratiją. Tačiau bijau, kad demokratijos skatinimas ne visuomet, tiksliau dažniausiai neteisingai uh, e, siemas su reikalavimais pakeisti uh, santvarką ar panašiai. Deja, vis daugiau šalių kur E, finansavimas e, pilietinės, organizac... E, pilietinės organizacijoms tampa sudėtingesnis dėl to, kad jos laikomos užsienio agentėmis, dirbti tampa vis sunkiau. Fondo atstovai kalbėjo apie tai, kad jie nori būti platforma įvairiems veikiems, įskaitant valstybės narės, kalbėti apie demokratijos tvirtimo klausimus. Manau, jog tai labai gera mintis nauja situacijoje su naujais iššūkiais mes privalome užtikrinti, kad institucijos ES dirbtų su kitomis organizacijomis kaip SBO, e, demokratinių institucijų e, agentūra, taip pat Europos taryba. Mm, mes turime su jomis visomis veikti. Ir norėčiau paklausti, ką galėtų daugiau fondas padaryti, kad paskatintų tokį bendradarbiavimą tarp ES veikėjų, valstybių narių ir tarptautinių organizacijų. Taip pat yra labai aktuali e, dvigubų standartų e, problema. E, rytų kaiminystė, Baltarusija pavyzdžiui. Parlamentas labai griežtai elgesi Baltarusijos atžvilgių dėl demokratijos varžymų dėl to, kad neleidžiama renkti taikių demonstracijų. Taip pat buvo paminėtas Azerbaidžianas, tai irgi rytų partnerystės šalis, bet kaip mes e, elgsimės ar proporcingai, ar vienodai griežtai kalbėsime su Azerbaidžianu, Ar kaip nors atsivesime Baltarusiai, kokia būtų strategija, man būtų labai įdomu, jeigu jūs, kaip svarbus veikiai, galėtumėte nušviesti šiek tiek šį klausimą. Aš kalbu apie parlamentinę dimenciją, nes e, vyriausybės taip pat dirba rytų partnerystės kontekste. Taip pat bendrausime su išorės veiksmų tarnybė, kalbėsime apie tai, kaip artimiausių metų peržiūrėti rytų kaiminystės politiką ir e, tas darbas e, taip pat bus susijęs su jūsų fondu. Dar noriu pasakyti, kad Euronesto parlamentinė asamblėje veikia pilietinės visuomenės forumas. Kaip mes geriau galėtume paremti šešiose šalyse ne pilietinės visuomenės organizacijas, ko gal galėtų jūsų fondas taip pat suvaidinti didesnį vaidmenį. Ačiū, ponia Post. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą. Ką fondas mano apie nacionalistinės, rasistinės tendencijas, nes tai yra vienas iš didžiausių demokratijos priešų? Matome, jog nacionalizmas ir rasizmas kyla daugelie pasaulio regionų. Kaip galėtume stiprinti ten demokratizacijos procesą, galbūt reikėtų atskiros priemonės, kovant su šiuo reiškiniu. Dar vienas dalykas. Kaip galime dirbti sustiprinami teisingumą, teikdami paramą prokurorams, advokatams, mums reikia sustiprinti dem, teisinę sistemą, kad galėtume įtvirtinti demokratiją. Labai ačiū. O dabar ponas Butikoferis. Ačiū pirmininkė. Trys trumpos pastabos. fondas iki šiol nuosekliai vykto regionės pusiausvės įtvirtinimo politiką tarp e, rytinės ir pietinės kaiminystės. Aš visiškai pritariu tam, kad mes ir toliau taip pat e, dirbtume, bet taip pat reikia pasakyti, kad tampa vis mažiau prasminga tą daryti. Jeigu pietų valstybės, kurios turi e, interesų, kuris nori dirbti pietų kaiminystėje ir toliau atsisako prisidėti finansiškai prie fondo veiklos. Aš manau, kad parlamente mes turėtume aiškiai apie tai kalbėti, kadangi nėra jokios prasmės e, apsimesti, kad nieko nematome. E, vakar e, vadovybė nusprendė fondo praplėsti fondo veiklą. Tačiau aš būčiau labai atsargus. Fondas neturėtų veikti pasaulio mastu. Fondas bando, bandys kitais metais, 15 metais dirbti tik tai e, ribotai pirmiausia finansinė prasme. Tam, kad projektai šalyse, kurios gali būti apibūdintos kaip kaiminių kaiminės įgyvendinami. Tai tiek. Buvo įvairių nuomonių išsakyta dėl šio dalyko. Manau, kad mes turėtume aiškiai kalbėti, gyvendinti įtraukiamojo pobūdžio politiką. Uh, skaidriai veikti ir trečias dalykas. Manau, kad turėsime galimybių gyvendinti daugiau projektų iš šalių, kurios jau yra įtrauktos, kaip kad Alžyras. vienas ar du projektai ten įgyvendinami. Nežinau, kokie skaičiai. Aš manau, kad vykdomasis direktorius pasižiūrės giliau į šį klausimą. Ir norėjau paminėti Izraelį. Palestinos teritorijose dirbama, bet reikėtų galbūt papildomai dirbti su arabų mažuma, kaip kad beduinai Izraelyje. Nepamirškime to. Ačiū. Dėkuoju ponai Butikoferiui, ponia Borisova, išorės veiksmų tarnybos atstovė. Dėkuoju pirmininkė. Visiškai pritariu pozityviam vertinimui fondo veiklos. Mes esame labai patenkinti jo veikla. Pritariu ponui Gžibui, kuris neseniai kalbėjo apie susitarimą e, tarp visų ES institucijų dėl bendro darbo, kalbu apie Europos parlamento, taip pat ir savo įsteigą išorės veiksmų tarnybą ir Europos komisiją. Dėl fondo naudingumo e, kaip organizacijos, kurio, kuri remia demokratiją, demokratijos aktyvistus. Apie tai kalbėjo ponas Jeng, taip pat ir ponas Rūgi. Mes turime padėti naujiems veikėjams, neįregistruotoms NVO, interneto dienoraščių e, autoriams. Fondas per trumpą savo laiką parodė, kad jo veikla papildo labai gerai egzistuojančias ES priemonės ir susirūpinimas anksčiau išreikštas apie tai, kad bus dubliuojama veikla, išsklaidytas Matome, kad pagerėjo sinergijos. Aš e, noriu paminėti ir skubios pagalbos galimybę iš fondo, kuri yra labai naudinga taip pat. E, rekomendacijose tarybai įsteigti fondą, kurios buvo patvirtintos 12 metų kovo mėnesį, parlamentas prašė užtikrinti koordinavimą tarp fondo e, darbuotojų ir išorės veiksmų tarnybos veiksmų koordinavimo. Ir mes matome, kad taip iš tikrųjų viskas ir vyksta. Porą pavyzdžių. Visai neseniai e, buvome sutikę su kolegomis iš fondo mūsų tarnyboje ir kalbėjome apie tai, kaip galima veikti tokioje aplinkoje, kur pilietinė visuomenė turi vis mažiau erdvės veikti. Kalbėjome konkrečiai apie Azerbaidžianą ir Egiptą. Kaip žinote, visi yra labai griežtos e, sąlygos dėl finansavimo iš užsienio tose šalyse. Taip pat e, puikiai vyksta bendradarbiavimas, e, apie tai kalbėjo ponas Gžip, tarp išorės veiksmų tarnybos ir delegacijų visame pasaulyje bei fondo. Tai yra darbas, kuris vyksta pirmiausiai būstinėje, bet ir vietoje, delegacijose. Fondas konsultuojasi su mūsų delegacijos atstovais visame pasaulyje, e, kalba apie projektus, tokiu būdu mes išvengiame e, dubliavimo. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ukrainoje e, fondas tapo e, donorų koordinavimo, veiksmų koordinavimo grupės e, narių delegacija vadovauja tai grupiai. Tai kai kurios valstybės narės vakar per valdybos posėdį paskelbė apie didesnius įnašus, tačiau turiu pasakyti tai, ką jau minėjo kai kurie iš esančių parlamento narių, kad nauji uh, E, pinigai papildomos naujos lėšos yra mm, būtinos gyvybiškai tam, kad e, fondas išliktų pagalbos teikėjų. Jau dabar turime apie šimtą, daugiau kaip šimtą naudos gavėjų vietoje. Mes matome, kad ir Šveicarija bei Kanada prisideda prie šio fondo. Nebekalbėsiu apie Europos parlamento svarbų vaidmenį, kuris skirtas fondui paremti. E, turime vykdomojo komiteto e, narių, Europos, kurie yra Europos parlamento nariai ir jie galės toliau kalbėti apie tai, kaip galima pagerinti veiklą. Vienas iš didžiausių iššūkių papildomai prie politinio vertinimo yra e, lėšų ieškojimas ir Europos parlamento nariai taip pat galėtų prisidėti čia, e, galvoti ne tik apie ES institucijas. Kitų metų darbai buvo paminėti taip pat, taip pat įgaliojimų praplėtimas ir mes esame pasirengę šią prasme paremti fondo veiklą, pagalvoti, kaip jisai veiks plačiau negu kaiminystės politikos šalys, bet mes turime atsargiai tai žiūrėti, reikia galvoti apie sekretoriato e, gebėjimus e, susitvarkyti su išplėstomis užduotėmis ir geografinė teritorija. Ir mes turime galvoti apie e, tai, kaip geriau bendradarbiausime su kitomis institucijomis ir toliau remsime fondo veiklą. Labai ačiū. Toliau pasakys Karimas Saki, kur atstovauja Europos komisijai. DEFCO generaliniam direktoratui. Ačiū pirmininkė. E, kai kalbi paskutinį, supranti, kad kiti jau pasakė pačius svarbiausius dalykus, bet bandysiu apibendrinti diskusiją. Europos komisija pozityviai vertina fondo veiklą ir taip pat e, tarybos Europos parlamento e, vertinimams pritarė. Ir taip pat mes E, pritarėme, e, labai džiaugiamės tuo, kad labai greitai buvo sukurtos struktūros ir labai kokybiškai dirbančiais e, darbuotojais fondo. Kaip sakoma, visi yra labai patyrę vyksta darbas vietoje, bendraujame su pilietinė visuomenė labai plačiai, tą mes taip pat vertiname. Uh, ir džiaugiamės, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat palankiai atsiliepia apie fondo veiklą. Mes visus metus susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, kurie jau yra dirbę su fondu, kurie yra gavę finansavimą ir pilietinė visuomenė tikrai labai pozityviai žiūri į fondo veiklą. Vienas iš dalykų, kurį E, kurį mes gynėme, kai buvo kūriamas e, fondas, tai yra papildomumas, papildymas kitų priemonių skirtų žmogaus teisėms ir stabilumui tų dviejų priemonių. Nuo savo funkcionavimo pradžios matome, kad fondas iš tikrųjų atlieka tą papildymo funkciją, užpildo spragas, taip sakant, kaip kad norėjome Ir reikia pasakyti, kad fondas bando pasiekti tam tikras organizacijas, kurių mes negalime finansuoti, pavyzdžiui, atskirus aktyvistus e, ar neįregistruotas nevyriausybinės organizacijas. E, tai leidžia laik, lankščiau, sparčiau veikti, o dėl finansavimo e, finansiniai ištekliai yra labai riboti, pinigų yra nedaug ir E, ieškama naujų e, darbo metodų, racionaliau e, paskirstyti išteklius ir, aišku, daugiau lėšų būtų dar geresnis dalykas. Dėl finansavimo, kai jūs, kaip jūs žinote, komisija negali tiesiogiai padėti naudos gavėjams, mes remiame fondo veiklą, padedame darbuotojams o mūsų finansavimas yra numatytas 13-15 metams, maždaug 6 milijonai yra skirta fondui mūsų ir mes dirbame su kolegomis iš fondo ir žiūrime, kaip e, galėsime finansuoti jo veiklą tolesnių laikotarpių po 15 metų. E, komisija toliau tą darys, nereikėtų abejoti. Ir dar Kitas dalykas - būtinybė derinti ES kitas priemonės su fondo veikla e, tam, kad mes nešvaistytume per nelik plačiai neišskleistume išteklių, kurie labai yra riboti. Ir e, šiame darbe bendravimas su ES delegacijomis yra labai svarbus, labai pozityvus. Kitas labai rimtas iššūkis, apie kurį buvo kalbama daug kartų, yra e, būti, būti matomiems. Reikia plėsti fondo geografinę veiklą, bet begalyb, iki begalybės to plėsti negalime, nes e, lėšų neturi pakankamai daug fondas, kitaip, e, jeigu tai bus daroma, tai paprasčiausiai jisai nebebus veiksmingas. Ar dar turite kitų klausimų? Ne. Galbūt ponas Pomienovskis norėtų dar pasidalyti mintimis. Buvo pateiktas klausimas apie rasizmą ir nacionalizmą, kaip galima būti, būtų atkreipti dėmesį fondo į šias tendencijas. Gal E, pasižiūrėsime į tai ir aš daugiau neturiu ką pasakyti. Tiksliau, neturiu apie, ką pasakyti apie fondo veiklą, kuri buvo nagrinėjama, minėta, bet dėl rasizmo, nacionalistinių tendencijų e, įgaliojimai mūsų fondo atspindi e, principą, kad fondas remia tuos, kurie siekia sukurti visuomenę pagrįstą universaliomis vertybėmis savo šalyse. Tai yra natūralus procesas. Ir tie, kurie kovoja su nacizmo, fašizmo nacio, e, apraiškomis, e, gali kurti platformas įtraukiamojo pobūdžio e, dialogui ir tokiu būdu užtikrinti, kad universalios vertybės, demokratinės vertybės įsitvirtinu jų visuomenėse. Fondas dirba tose šalyse ir tiesiogiai prisideda tokiu būdu prie kovos su rasizmu ir nacionalizmu. Labai ačiū, gerbiamai direktoriai. E, daugiau niekas e, nenori pasisakyti. Ačiū svečiams. Dėkuoju visoms nevyriausybinėms organizacijoms. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pasidalijote savo vertinimais, išvagomis. Manau, kad pozityviai žiūrima į fondo veiklą. Ir buvo kalbama dar apie mūsų laukiančius uždavinius. Visiems dėkoju už tai, kad jūs kalbėjote apie tai, kas e, jums, e, jūs įkvėpia darbę ir reikia galvoti, ar demokratijos fondas taps demokratijos e, stiprinimo priemonė visoje Europoje. Tikrai mūsų laukia labai daug darbų, užduočių E, dar turėsime plėsti, gilinti bendradarbiavimą. Apie tai jūs visi kalbėjote šiandieną. Fondo komisijos išais veiksmų tarnybos atstovai apie tai pasisakė. Ir manau, kad e, galime tai pa, mm, sustiprina Richardo Jung nuomonę, kuri buvo išsakyta pradžioje. E, tai rodo, kad mūsų darbai, mūsų įgaliojimai e, leidžia mums, kaip galima geriau, pasinaudoti tą priemonę, kuri ir yra Europos demokratijos fondas. bet viskas taip pat priklauso nuo mūsų donorų e, dosnumo. Be lėšų nebus įmanoma dirbti. Labai ačiū už šį darbo tvarkės punktą. Visai netikėtai iš pranešėjo tapau pirmininku šio posėdžio, nes E, mūsų pirmininkė ir vicepirmininkai negali dalyvauti posėdėje, kadangi jie balsuoja ir dėkoju dar kartą visiems, kurie dalyvavo šioje e, posėdžio dalyje.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 visus susirinkusius sveikinu, kartu sveikiname su bendra pirmininkiu mūsų posėdžio Andrėjumi Plenkovičiumi, kuris vadovauja ir delegacijai ryšiams su Ukraina. Maloniai dar kartą sveikinu visus. Aš e, kartu su kolega pirmininkausiu šiai posėdžio daliai kurioje kalbėsime apie Ukrainą. Kalbėsime apie padėtį toje šalyje, kuri po pastarųjų keleto mėnesių įvykių saugumo prasme tapo labai rimta visai visuomenė, visiems piliečiams iškilo daug e, sunkumų. E, sveikiname rinkimų rezultatus, taip pat norime pasidžiaugti tuo, kad prieš porą dienų naujoji Verhovna Rada patvirtino naują kabinetą. E, norėtume e, vyriausybei palinkėti kuo geriausios kloties. Mes taip pat norėtume palinkėti Ukrainai įveikti politinės ir ekonominės problemas. Tikėkime, kad pavyks Ukrainai išspręsti visus sunkumus, finansinius. Taip pat, kad e, bus galima e, įgyvendinti piliečių viltis ir lūkesčius, kurie be gyventų Ukrainoje. Tačiau matome, kokia yra niūri realybė pastarųjų mėnesių. 4000 aukų konflikto jau yra. Kasdien maždaug 12 žmonių žūsta, nežiūrint paliaubų. Žiūrint, paliaubų ukrainiečiai žūsta, šimtai tūkstančių žmonių turėjo palikti savo namus. Ir tai yra didžiulė problema. Pagalvokime, kad jau prasidėjo žiema, žmonės dar nuo šalčio kenčia. Apskritai Ukrainai reikia reformų, gerai funkcionuojančių institucijų, reikia to, ką mes vadiname įstatymo viršienybę ir užtikrinti, kad piliečių teisės bus apsaugotos nepriklausomai nuo jų padėties. Noriu pabrėžti du dalykus ir noriu pakartoti tai labai aiškiai. Mūsų išėties taškas, išėtinė pozicija yra Ukrainos teritorinis vientisumas. Dėl to mūsų užduotis ir Ukrainos valdžios užduotis tampa ypatingai sudėtinga. Mes neturime e, taikstyti su Krymo aneksija. Tai yra teritorija, kuri priklauso Ukrainai. Ir taip pat e, nepripažįstame rinkimų e, tam rytiniuose šalies regionuose. Antras dalykas - žmogaus teisės nebeturėtų būti, neturėtų būti vertinamos kaip kažkoks antrinis dalykas. Tai yra labai svarbus elementas kuris e, neturėtų nukreipt, nu, nukreipti mūsų dėmesio. Mes turėtume nuolat galvoti apie žmogaus teisės. Net ir dabartinėje situacijoje, galvodami apie netidėliotumus klausimus, nepamirškime investuoti į žmogaus teisės, užtikrinkime stabilumą šalyje. Aišku, spręsdami aktualiausias problemas, reikia padėti pastogės netekusiems e, žmonėms reikia paremti tyrimus dėl žmonių dingimo, reikia padėti Ukrainoje kovoti su kankinimais e, vykdomais ir nederamu elgesiu. Mes e, remiame e, veiksmus, pozicijas, kurios išreikštos dar buvo per praeitą kadenciją. Mes jau tada gavome informacijos daug apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Ir mes turime paremti taip pat visų mūsų partnerių pastangas, įskaitant ESBO ir Europos tarybą. Norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame apie žmogaus teisų padėtį Ukrainoje. Europos tarybos įgaliotinis žmogaus teisėms e, ponas Mužnieks šiuo metu lankosi Ukrainoje ir Europos parlamentas džiaugiasi tuo, kad Europos taryba e, nusiuntė šį asmenį atsakingą už žmogaus teisės Europos taryboje dalyvauti visame procese. Mes visuomet paremsime Ukrainą, jei brendant iš sunkumų. Turime kalbėti apie visus e, sunkumus, visas problemas ir tai yra labai svarbu. Ukrainai tai yra labai svarbu. Kai kurios e, mūsų šalis yra išgyvenusios labai panašius procesus praeitie. Jeigu mes e, pasidalysime savo patirtimi, tai padėsime Ukrainai išvengti mūsų klaidų. Šiandieną daugiausiai kalbėsime apie mažumas, apie Krymo totorių sudėtingą padėtį, kurie dabar e, kenčia nuo persekiojimų. Mūsų svečiai, kiti kalbėtojai kalbės taip pat apie žmogaus teisės e, konflikte atsiskyrusiuose regionuose. Kalbėsime apie viduje perkeltų asmenų teisės, taip pat apie kultūrinės ir socialinės teisės. Ukrainai teks e, įdėkti išsames reformas, institucinės reformas, kad būtų įkurtos institucijos užtikrinančios žmogaus teisų apsaugą. Dabar perduosiu žodį e, ponui Plenkovičiui, bendra pirmininkiui kuris vadovauja delegacijai ryšiams su Ukraina. Prašom. Ačiū. Aš jau iš Andžėjaus Andrėjumi tapau. Abu pirmininkaujantis yra vienas Andrėjus, kitas Andžėjus. Aš kalbėsiu kroatų kalba, tam, kad kolegos sėdintis kroatų kalbos vertėjų kabinoje galėtų šiek tiek padirbėti. brangus Andrėjau, brangus svečiai, ponė Čiubarovai, Zakarovai, ponė Martinovski, ponė Liutkovska, gerbiami kolegos, Europos parlamento nariai. Iš tiesų man labai malonu pasveikinti jūs visus čia, kadangi esu ES ir Ukrainos delegacijos vienas iš vadovų ir man didelė garbė pirmininkauti šitam mūsų susitikimui, susitikimo dalį, kuri yra skirta labai svarbiai žmogaus teisų gynimo temai. Ir aš manau, kad mes visi galime džiaugtis tokią progą apžvelgti situaciją Ukrainoje. Kaip žinote, ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo delegacija buvo sukurta prieš kelis mėnesius, jau įvyko penki mūsų susitikimai ir pirmadienį vyks šeštasis. Ir aš manau, kad tai, kiek daug vyksta susitikimų, rodo, koks svarbus toks bendradarbiavimas Europos parlamentui. Pono Auštrevičiaus iniciatyva bus suformuota ir draugystės su Ukraina grupė, o tai padės mums dar išsameu dalyvauti, tai yra Europos parlamento nariams, dalyvauti keičiantis nuomonėmis apie situaciją Ukrainoje. Aš manau, kad tokie poslinkiai yra labai teigiami. Be abejo, mūsų bendradarbiavimo esmė su Ukraina bus diskusijos apie šalių konferencijos susitikimo metu pasirašysiamos asociacijos e, sutarties nuostatas. Ir man atrodo, kad šitas, šita sutartis buvo puikia priemonė pasiūsti labai aiškę žinutę, kad mes norime bendradarbiavimo ir draugystės. Ir šis bendradarbiavimo sustarimas yra įgyvendinamas nuo rugsėjo pirmos dienos, o likusios jo nuostatos įsigaliojo nuo lapkričio pirmos dienos. Todėl mes ketiname organizuoti naujo formato ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitetų susitikimams. Šis komitetas, galima sakyti, per, perina į aukštesnį lygį. Pagrindinis komiteto tikslas yra stebėti, kaip yra įgyvendinama sus, susitarimas, stebėti, kaip yra laikomasi socialinių, ekonominių ir kitų kriterijų. Kitas komiteto vaidmuo yra vertinti, kaip keičiasi situacija Ukrainoje. Žinoma, šios veiklos dalis bus ir žmogaus teisų gynimo stebėjimas. Mano galva, viena iš pagrindinių sąlygų tam, kad visas šis procesas būtų sėkmingas, be abejo yra Ukrainos teritorinio vientisumo išsaugojimas ir neigiamo referendumo sukeltos sankcijos negali būti pražiūrėtos jos negali būti pamirštas. Taip pat ir Dūmos sprendimai dėl Krymo turi būti prisimenami ir kas yra ypatingai svarbu, tai yra įvertinti, kaip pasikeitė į blogąją pusę žmogaus teisų padėti situaciją nuo vasario pirmos dienos iki dabar. Man atrodo, kad žmogaus teisų padėtis Ukrainoje labai stipriai nukentėjo. Ir aš manau, kad mes turėtume teikti pilną paramą Ukrainai, palaikyti Ukrainą besistengiančiai gyvendinti europietiškas reformas. Be to yra labai svarbu, gal net svarbiausia, teikti paramą pilnam, pilnai dabar okupuotų teritorijų Donetsko ir Luhansko teritorijų integracijai į atgal į Ukrainą. Taip pat labai svarbu pasirūpinti, kad ir Krymas būtų gražintas į Ukrainos teritorijos apriepti ir e, Ukrainos teisės taikymo sritį. Ir aš tikiuosi, kad šiandieną diskusijų metu galėsime išgirsti informaciją iš pirmų lūpų. Ir tai padės mums įvertinti kokioje padėtyje šiuo metu yra Ukraina ir padės mums nustatyti pagrindinės kryptis, kuriomis turėtų veikti Europos parlamentas. Labai džiaugiuosi, kad žmogaus teisų pakomitečio iniciatyva buvo surinkta ši diskusija ir man bus labai malonu iš vėl susitikti su ponu Šubarovu ir ponu Džamilovu Mes su jais susitiksime ir kitą savaitę, mano minėto susitikimo metu. Dėkui. Dėkui. Toliau perduosiu žodį mūsų svečiams. Ponas Čiubarovas pirmasis. Noriu, brangus svečiai, jums priminti, kad mūsų pasisakymo laikas čia yra ribotas. Prašyčiau neįsižeisti, bet e, siūlyčiau kiekvienam kalbėti maždaug 12 minučių. Pone Čiubarovai. Ponas Čiubarovas yra Krymo totorių parlamento vadovas nuo 2013 metų e, lapkričio mėnesio. Taigi manau, kad jis turbūt geriausiai galėtų atstovauti savo tautą ir pristatyti jo situaciją. Prašau. Gerbiami pirmininkai, gerbiamos ponios ir ponai. Besitęsiantis kariniai veiksmai dalyje Donetsko ir Luhansko apskričių kurie jau sukėlė tūkstančių žmonių mirtis ir kasdien tenais yra aukų. Tie kariniai veiksmai pritraukė tarptautinės visuomenės dėmesį. E, nuo Krymo okupacijos į antrą ar netgi trečią eilę atitraukė tą dėmesį. Reikalaujama sustabdyti Rusijos agresiją Ukrainos atžvilgių. Tačiau nėra sprendimų, kurie leistų sugražinti Krymą Ukrainai, išlaikant Ukrainos vientisumą. Ir visą tai leidžia kai kuriems politikams kalbėti, jog reikia ieškoti kompromisų, atsižvelgiant į dabar susiklošusias realijas. Kai kurie politikai įskaitant ir garsius vardus, jau leidžia savo kalbėti apie tai, kad Krymas gali likti Rusijos sudėtyje. Tačiau nepamirškime, kad visos globalios krizės pradžia prasidėjo nuo Krymo okupacijos 27 vasario 2014 metais. Praėjo daugiau kaip devyni mėnesiai nuo okupacijos pradžios, anekcijos įforminimo. Ir dabar visi Krymo gyventojai, įskaitant net ir tuos, kurie mojavo rusiškomis vėliavomis 2014 metų balan... kovo mėnesį, jiems iškilo labai daug problemų. Ir būtent tų problemų iškilimą ir sąlygojo aneksija. Tūkstančiai žmonių įvairių tautybių, jaunų žmonių, turinčių aukštą įsilavinimą, turintis specialų profesinį įsilavinimą, tapo bedarbiais, kadangi iš Krymo pasitraukė beveik visos rimtos įstaigos, banko, bankai, kitos įstaigos, kurorto sezonas kuris sužlugo, paliko tūkstančius Krymo gyventojų šeimų be pajamų. Labai išaugo kainos, netitink, netitikimas Krymo vadovų viešųjų deklaracijų ir tikrosios Krymo padėties. Turtinės, finansinės, finansiniai kiti praradimai susiję su Rusijos teisiniu sistema kelia nusivylimą ir susierzinimą tarp daugelio, tarp didžiosios daugumos Krymo gyventojų. Tokiomis sąlygomis ir siekiant išlaikyti Krymo kontrolę, okupacinė valdžia vis labiau plečia politinio žmogaus teisio pribojimo praktiką ir apriboja žmonių teisės. Krimų totoriai yra okupacinės valdžios pirminis taikinys. Leisiu savo jums priminti, jūs apie tai žinote, kad Krimo totoriai jau išgyveno katastrofą 20-ame amžiuje. 1944 metais 18 gegužės jie buvo visiškai deportuoti iš savo žemių į Vidurio Aziją, Sibirą, Uralą ir 50 metų jie kovojo už tai, kad galėtų grįžti į savo gimtinę. Ir jų sugrįžimas sutapo su Ukrainos nepriklausomybės paskelbimu. Ir dabar, kai atrodė, kad Krymo totoriai tik tik sugrįžo į Krymą, o didžioji dalis jų dar tik tai buvo procese grįžimo, vėl jiems iškilo nauja grėsmė. Krime šiuo metu gyvena Daugiau nei 285 tūkstančiai Krymo e, totorių. Jie sudaro 14 procentų Krymo gyventojų. Ir būtent Krymo totoriai, beveik visi Krymo totoriai, išstojo prieš tuos neteisėtus veiksmus, kurie buvo vykdomi Krine 2014 m. vasario pabaigoje. Iš 180 tūkstančių Krymo totorių rinkėjų Tik apie tūkstantis Krymo totorių pa, pasisakė referem, re, referendumu. 95 procentai atvirai pasisakė prieš referendumą. Padarė labai atvirai, viešai ir dabar jie tapo taikiniu, nes visų pirma jų atžvilgių okupacinė valdžia vykdo savo keršą, kerštą. Taip pat noriu pasakyti, kad netgi kažkokie atsargus priminimai apie referendumą ir kad reikia paisyti referendumo rezultatų. Turiu pasakyti, kad tuos, kurie iš tiesų žino tikrąją situaciją, mus tai žemina, nes Kryme tikro referendumo nebuvo. Nuo 34-40 procentų, procentų žmonių dalyvavo referendume grasinant ginklu. Dėl to aš mažiausiai norėčiau remtis mūsų šaltiniais ir aš paprašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į ponios Svetlanos Ganuškinos duomenis, kuri yra prezidento Putino viena iš parankinių. Dėl to ji Dėl to jos duomenys yra neteisingi, nes referendume nedalyvavo net 50 procentų Krymo gyventojų. Okupacinė valdžia taip pat naudoja bauginimus. Kryme mes išgyvenam labai sunkius laikus. Aš nenoriu sakyti, kad Krymo totorai, grįždami į Krymą, į savo žemę, kad jie nepatyrė problemų bendraudami su Ukrainos valdžia. Buvo labai sudėtingi santykiai. Tačiau visada buvo palaikomas dialogas ir Ukrainos valdžia, vienintelė iš posovietinės valdžios, viešai pripažino deportuotų žmonių teisę sugrįžti savo žemės. Dėl to kribe, kri, mes nepatyrėme tų reiškinių, kurie dabar egzistuoja Krymo žemėje. Žmonės grobė ir žudo politiniais, pagal politinius nacionalinius ir religinius požymus. Šito Ukrainė ir Krime niekada nebuvo dešimtis atvejų yra, jie visi yra aprašyti, dokumentuoti. Taip pat aš norėčiau prisijungti prie vieno iš mūsų renginio pirmininkų žodžių ir padėkoti Europos Sąjungos žmogaus teisų komisarui Mužnekui, generalinio, JAV generalinio sekretarijos pavadėjų ponui Ivanui Šimanovičiui ir Krymo lauko misijos dėl žmogaus teisų nariams, visų pirma Andrėjui Jūrovui, visi priverstinių grobimų ir nužudimų faktai yra aprašyti ir jūs galite su jais susipažinti. Mano motina dar yra gyva, jai 83 metai, ji buvo deportuota, jinai mane pagimdė tremtyje ir grįžo į savo tevinę. Dabar mane deportavo, mama liko e, Kryme. Rusijos valdžia deportuoja tuos, kurie nepritarė jos politikai. Aš noriu, kad jūs žinotumėt, kad Krymo totorių nacionalinis judėjimas garsėja to, jog mes niekada, netgi sunkiausiais mums laikais, nesėmėme smurto kaip priemonės ginant savo teisės. Mūsų lyderis Jemelievas naudojasi nesmurtinį metodą, kuris yra pagrindinis mūsų metodas. Ir mes nieko nesame padarę, kad Rusijos valdžia mus galėtų pavadinti ekstremistais teroristais. Ponas Žemelėvas, jam uždrausta atvykti į, Krem, į, į Krymą 3 gegužės, man uždraustas atvažiavimas 5 birželio, o pavaduotojų Jesetui Kmėlėvui dar mėnesių vėliau uždrausta teisė atvykti į Krymą. Noriu pasakyti, kad, kad visi tie žmonės, kurie bando apginti kitų žmonių pažeistas teisės, jie taip pat tampa persekiojimo aukomis. Daugiau nei šimtas teismo bylų prieš Krymo totorius yra iškelta, kurie susirinko prie e, teritorinės e, sienos tarp Krymo pusėsalio ir žemyninės E, Ukrainos, norėdami pasitikti e, e, padėjėją Jemėlievą. Dalis jų yra sulaikyta, jiems yra įkriminuojamos baudžiamosios teisės, baudžiamosios teisės įgrinuoja tam tikrių straipsnių pažeidimai ir jiems grezia laisvės atėmimo bausmės nuo penkerių iki daugiau metų. Taip pat reikėtų žinoti, kad šiandien Kryme nėra jokio žinomesnio žurnalisto ar žiniasklaidos priemonių savininko, kurie nebūtų bendravę su okupacinė valdžia. Okupacinė valdžia ypač daug dėmesio skiria tiems, kurie gali formuoti visuomeninę nuomonę. Tie žmonės, žurnalistai, yra persekiojami ne mažiau nei kiti aktyvistai. Tikriau sakant, jie turi rinktis. Arba jie bent kažkiek gali tęsti savo profesinę veiklą, arba tu užda, turi uždaryti savo žiniasklaidos priemonės. Norėčiau pasakyti, kad apskritai 21 amžiuje labai sunku suvokti, kad vieną dieną gali jėga kažkas įsiveršti į tavo namus ir tau išdėstyti sąlygas, kaip gyventi tuose namuose. Ir tos sąlygos visiškai prieštarauja tam, kokiomis sąlygomis jūs gyvenote prieš tai. Tiesiog neįsivaizduojama. Tai yra neįsivaizduojamai dalykai. Gerbiami parlamentarai, gerbiami svečiai, norėčiau savo kalbą baigti tuo, pabandysiu dar sutilpti į vieną minutę, kad tam, kad galėtume, galėtų įtvirtinti savo neteisėtą buvimą, uh, okupuotoje Ukrainos teritorijoje, tai yra Kryme, Rusijos valdžia maksimaliai naudojasi dvigubais standartais, norėdama užmigdyti Europinės bendruomenės budrumą. Viešojo retorika, kuri sklinda iš Maskvos, Simferopolė yra tiražuojama žiniasklaidos ir reali gyven, realus gyvenimas Kryme yra visiškai kitoks. Pagrindinė priemonė, kurią naudoja okupacinė valdžia yra tai, kad ir Krime, okupuotame Krime, sukurti paralelinės struktūras. Jeigu Krymo totoriai didžiaja dauguma prieštarauja tai valdžiai, reiškia reikia rasti savo kišeninių vadinamųjų Krymo totorių, kad jie kalbėtų Rusijos valdžios vardu. Gerbimi draugai, ir paskutinis dalykas, kurio norėčiau baigti. Nežinau, kiek truks okupacija, žinau vieną. Krymo totoriai ir ne tik Krymo totoriai kiekvieną dieną laukia stebuklo. Jie galvoja apie tai, kad tarptautinė bendruomenė turi raktą, tiesioginį raktą, kad būtų galima sustabdyti neteisybę. Ir visą laiką klausia, kodėl Europinė tarptautinė bendruomenė nepasinaudojusi tuo, tuo raktu. Jeigu mes to rakto neturime, reikia kuo greičiau rasti tokį ratą. Tam, kad galėtume apsaugoti žmonės, tiek Krymo totorius, tiek kitų tautybių žmonės, labai svarbu kad Kryme būtų tarptautinė misija. Kol kas to nepasiseka įvykdyti, nes Maskva kelia labai aiškes sąlygas dėl Krymo statuso pripažinimo. Dėl to pono Mužniekso atvykimas parodė, kad tokie tikslingi veiksmai gali būti vainikuoti sėkmės. Europarlamentarai turėtų apsilankyti Kryme, be abejo, nepripažįstant Krymo statuso kaip dabar jau Rusijos teritorijos. Dėkuoju išdėmesi. E, e, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Valerijai Liutkovskai. Ji yra Ukrainos žmogaus teisų ombudsmenė. Savo darbo metu turėjau galimybę bendradarbiauti su jumis, bet niekada nesate viešėjusi čia Europos parlamente. Buvo, aš su jumis susitikau rytų partnerystės valstybių ombudsmenų susitikime. Taigi labai džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti jūs šiandieną čia mūsų jungtinėme susitikime. Ir noriu pabrėžti, kad didieji iššūkiai, su kuriais susiduria nacionalinės žmogaus teisų apsaugos institucijos yra dideli ir mes turime palaikyti tas institucijas tam, kad jų veiksmai būtų veiksmingi ir duotų rezultatų. Taigi noriu suteikti žodį Jums ir mane informavo, kad Jūsų pranešime gali būti gana sukrečiančių nuotraukų. Tai mane paprašė informuoti apie tai prieš pradedant pranešimą. Žodis jums. Э, спасибо большое, господин председатель. Спасибо большое. Labai ačiū Jums E, norėčiau pakalbėti apie labiausiai pažeidžiamą grupę, e, kuri labai kenčia Ukrainoje ir Kryme nuo žmogaus teisų pažeidinėjimo. Tai yra vaikų teisės. Deja, daug vaikų liko karinių veiksmų zonose ir matome, kad vaikų teisės yra pažeidinėjamos prorusiškos grupės, pažeidinė vaikų teisės, ten, kur prasidėjo kariniai veiksmai taip pat. Uh, E, iš e, Rusijos okupuojančių pajėgų pusės e, Ukrainos teritorijoje. Jūs toj pamatysite ekrane E, tam tikrus veiksmus ir separatistai labai dažnai savo štabus kūrė e, ten, kur yra, pavyzdžiui, vaikų internatai, žinodami, kad niekas nepuls tų vietų, kur yra vaikų. Ir šiaip vaikai grobiami buvo iš Ukrainos teritorijos be jokių dokumentų, be tėvų leidimo, jie buvo pervežami Rusijos federacijos teritoriją. Be to, Vaikai dažnai labai naudojami kaip gyvieji skydai Kai Ukrainos valdžia pabandė iš e, vaikus išvežti iš ten, kur vyko kariniai konfliktai, jūs tikriausiai prisimete, kad labai greitai konfliktas e, išplita, vyko labai agresyvūs veiksmai iš prarusiškų grupių pusės, bet e, vaikų neleido mums paimti iš tų zonų. E, Donets Irako srities administracija mums labai greitai nuo konflikto pradžios pranešė, kad teroristinės organizacijos renka informaciją apie vaikus. Be to, Donetsko liaudės Respublikos taip vadinamos ministrų taryba išplatino tam tikrą nurodymą visiems vadoms, kurie tuo metu kartu su vaikais buvo antiteroristinės operacijos zonoje. Ir tame dokumente kuris buvo išplatintas, buvo pasakyta, kad iškart reikia surinkti informaciją apie vaikus evakuacijai. Bet to buvo duotas nurodymas nepervežti vaikų niekur kitur išskyrus į Rusijos federaciją. Šių metų birželio mėnesį e, e teroristinės grupės išvežė 61 našlaitį iš Donetsko srities ir išvežti vaikai yra Rusijos federacija. Dviejų šalių senio reikalų ministerijos ir žmogaus teisų ombudsmenai dirbo ir mums pavyko tuos visus vaikus sugražinti į Ukrainos teritoriją. Birželio mėnesį pirmas atvejs toks buvo į Liepą pasikartojo situacija, bet baisiausia situacija išsiplėtojo rūpiučio mėnesį. Aštuoni vaikai buvo paprasčiausiai iš ligonės paimti, vaikai buvo gydomi. Tai yra našlaičiai, kurie neturi e, tėvų globose ir taip nukentėjo, jie serga e, cerebriniu paralyžiumi, e, kitomis psichoneurologinėmis lygomis e, tie vaikai nuo 8 mėnesių iki 2 metų amžiaus. E, vaikai buvo išvežti be jokio, jokio jokio personalo medicinos palydos. Tie vaikai negali pasiversti, judėti, bet jie buvo išvežti į Rusijos federaciją, toje teritorijoje tuo metu buvo 30 laipsnių karščio. Vaikai buvo taip iš e, sekė, kad jų pervežti toli nebuvo galima dėl to, kad jau kilo pavojus jų gyvybėms. Ir e, teroristai viename mieste e, sustojo, e, įsteigė savo punktą, tuo metu Ukrainos konsulas Rostovo srityje pradėjo su jais darybas, nes jie Rostove apsistojo, bet nebuvo leista e, medikams e, susitikti su vaikais, pasižiūrėti net ar jie gyvi. E, E, kai įsikišo abu ombudsmenai, teroristai vaikus pristatė į ligonę ir po trijų dienų mums pavyko e, paimti tuos vaikus, gražinti iš Rusijos į Ukrainą. E, mes pervešime juos greitosios pagalbos automobiliais ir dvi iš šiandien reikalų ministerijos, du ombudsmenai dirbo Ponas Lavrovas, e, Rusijos užsienio reikalų ministras, nežiūrint visų savo pareiškimų, vis tik tai aiškiai yra pasakęs, kad toks vaikų grobimas ir pervežimas jų per Rusijos sieną yra paprasčiausiai gro, pagrobimas. Dėl to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, Ukraina šiandieną vis tik tai nekontroliuoja savo sienos daug kur. Nėra Ukrainos pasieniečių, bet yra Rusijos e, pasieniečiai ir jie visiškai ramiai tris kart į Rusijos teritoriją įsileido vaikus, kurie neturėjo e, dokumentų. Man kiekvieną kartą kildo klausimas, kodėl? Ir klausimas yra vienintelis galima pasakyti, kad vaikai e, buvo naudojami kaip propagandos objektai, kurią e, Rusija per savo televiziją ir toliau sėkmingai skleidžia. Vaiko teisės pažeidinėjimas taip pat labai stipriai Krymo teritorijoje. Kaip žinia, Ukrainoje ir daug kur Europoje, skaitant Rusijos federaciją, E, egzistuoja deinstitualizacijos programa e, tų vaikų atžvilgių, kurie neturi tėvų globos arba yra našlaičiai. Ir aišku, kiekviena valstybė yra suinteresuota, kad vaikas gyventų ne, pavyzdžiui, internate, o kad šeima jį išaugintų, kad kažkas jį globotų. Bet e, dabar Rusijos valdžia organizuoja taip vadinamus e, vilties traukinius į Krymo teritoriją ir našlaičiai, kurie šiaip būtų Ukrainos piliečiai, yra paimami ir jie vežami šeimas e, rusų, Rusijos piliečiai tampa jų globėjais ir taikoma globai visiškai išimtinai Rusijos teisės aktai, o Ukraina negali E, taikyti jokių teisinių priemonių, negali net gauti informacijos apie tai, kaip Rusijoje gyvena tie vaikai. Tai e, pažeidžia labai aiškiai vaiko teisų konvencijos 8 straipsnį, kuriame, nu, kurie numatyta vaikui leisti apsispręsti e, dėl valstybės, kurioje jis nori gyventi, taip pat dėl savo pilietybės. Taigi pažeidinėjama tarptautinė teisė, Ukrainos įstatymai ir Ukrainos užsienio reikalų ministerija savo uh, ruoštų. Uh, su protestu kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministeriją. Aš kreipiausi taip pat į Rusijos federacijos žmogaus teisų ombudsmeną. Dėl e, Krime pažeidinėjimo žmogaus teisės ir tame kontekste aš noriu pasakyti, kad Mustavak Žimeliov ir Rafat Čubarovas nebegali važiuoti į Krymo teritoriją. Ir norėčiau dar pasakyti, kad nežiūrint to, kad jie vadovauja medžlisui, e, totorių šeimai, jie dar turi ir giminę savo šeimas e, Kryme. Nei Čubarovas, nei Džimeliovas nebegali e, savo teisių užsitikrinti teisės į asmeninį gyvenimą. Ir aš kreipiausi savo ruoštų į Rusijos ombudsmeną ir prašiau pateikti teisinį dokumentą, kurį būtų galima užginčyti teisme, kuris draudžia į Rusijos teritorijos federaciją įvažiuoti Refatui Čuvarovui ir Mustafai Džemiliovui. Iki šiol aš negavau net pati tokio dokumento, nors kreipiausi į kolegą, kolegę Rusijos federacijoje. E, pažeista ne tik teisė asmenį gyvenimą, bet teisė kreiptis į teismą, nei, nes nei Refatas Šubaros, nei Mustafa Džemilovas negali užginčyti to draudimo, kuris visiškai neteisė, tai buvo jiems nustatytas, jie negali net į Rusijos teismą kreiptis. Turiu pasakyti, kad žmogaus teisų pažeidinimai, Krymo totorių teisų pažeidinimai yra nuolatos fiksuojami, atlikta labai daug ratų E, sustabdyta medžliso veikla, bet e, prieš tai buvo išniekintas pats pastatas, sienos e, apterliotos įvairiais užrašais, taip pat religinių institucijų Kryme sienos buvo išterliotos įvairiais žaidžiančiais užrašais. Dabar noriu parodyti kur kas aiškiau, kas įvyko Kryme. Jūs nuotraukoje matote, kaip atrodė Krymo autonomijos Respublikos ministrų taryba tuo met, kaip ten veikia Ukrainos valdžia. Ir matote, kad pavadinimas įstaigos yra užrašytas trimis kalbomis - rusų, ukrainiečių ir krymo totorių. O kitas už, kita nuotrauka rodo, kaip dabar atrodo tas pastatas. Tikriausiai iškiausia tai yra iliustracija e, dabartinių įvykių Kryme. Tai yra. Be to, mes padedant e, misijai faktų nustatymo, e, nustatėme, kad Krymo totoriai negali e, rinktis į taikias demonstracijas. 23 šimtais metus buvo visiškai kitaip ir žinome, kad šventė totorių to E, šventės, e, kurios yra svarbios totoriams, e, visuomet buvo švenčiamas Ukrainos valdžia niekada nedraudė to daryti. Ir dabar tokios galimybės nebėra. Be to matome, kad atlikt, įvykta labai daug Krymo totorių teisių pažeidimų. Krymo valdžia visiškai ramiai reaguoja į žudimus į dingimus žmonių Krymo teritorijoje. Visiškai netyriamos žmogžudystės Krymo totorių. Buvo atveju, kai žmonės dingo be žinios, o net nebūdavo atidarytos, pradėtos e, baudžiamosios bylos. Neįdomu tirti, niekam nerūpi tirti Krymo totorių mirtis. Be to, pažeidinėjamos ukrainiečių teisės Krymo teritorijoje. Įvyko viena labai keista istorija, bet tai galbūt išskirtinis atvejis pasaulyje. Kryme ne tik Krymo totoriai yra mažuma, bet ir ukrainiečiai gyvenantis Krymo teritorijoje. Ir jų teisės dėje yra pažeidinėjamos. Ukrainos e, judėjimas prosvita buvo uždraustas, jis veikė Sevastopolė, Krine. Ukrainos filologijos fakultetas e, Tauridos nacionalinėme universitete taip pat uždarytas, nebėra to fakulteto. Be to, religinių organizacijų teisės pažeidinėjamos. Ukraina gana tolerantiškai žiūri į kitas skirtingas religijas, skirtingas religinės kryptis, bet kryme apie tai kalbėti jau nebegalima. Ukrainos tačia tikių bažnyčios e, Kievo patriarchato atstovai savo, kad nebeįmanoma e, užsitikrinti religijos laisvės. E, Taip pat matome, kad Krymo savyginos, taip pat namas grupuotės, teisė tai uh, e, uh, e, draudžia bažnyčių veiklą Kerčėje, Sevastopelėje, Krasno, Perkopskė. Ir tai buvo padaryta jėga panaudojant. Be to, labai rimtai pažeidėjimas žmogaus teisės ne tik Kryme, bet ir rytų regionuose. Reikia pasakyti, kad padėtis ypatingai baisi. Aš žinau, kad laikas mano baigėsi, bet labai trumpai bandysiu Jums papasakoti apie tai, kas vyksta rytiniuose regionuose. Tai yra įvykiai, kurie e, šio laikinėje islamiusioje Europoje uh, 21 e, amžiuje turbūt nebeįmanomi suvokti matėme e, įkaitų eitynės, kai žmonės paimti į nelaisvę yra vedami per miestą, kas nors žmonės juos gali mesti plastikinius butelius, akmenys, žmonės e, rišami prie gėdos tulpų, kad pravažiuojantis žmogus išlipęs iš mašinas galėtų spjauti tam žmogui veidą ar mesti akmenį į žmogų pririštą prie to gėdos tulpo vien už tai, kad jisai pasisako už Ukrainą. E, tose Luhansko ir e, Donetsko respublikose taip vadinamosi. Mes taip pat matome e, laukinių elgesį, kankinimus rytų Ukrainoje. Matote vieną pavyzdį, aš susidūriau su tokiu atveju pirmą kartą. Žmogus buvo lipne juosta suverštas ir kai kraujas nebeteka į tas vietas, kurios yra suspaustos, tam žmogui nepaprastai skauda. Uh, Deja, toks atvejis yra ne vienintelis. E, šiam jaunuoliui pieiliu buvo išpjauta tatuiruotė su Ukrainos simboliu, o šiam jaunuoliui paprasčiausiai nukirto ranką dėl to, kad ant jos buvo ištatuiruotas Ukrainos herbas. Labai daug uh, žmonių buvo rasta nužudytų po Slovensko užėmimo. Rusijos e, kariuomenė nepateikė jokių oficialių aiškinimų apie veiksmus, kurie vyksta Ukrainos teritorijoje. Šios dvi fotografijos buvo padarytos Kieve, matome e, desantininkus. Rusijos valdžia oficialiai sako, kad jie pasiklydo Ukrainos teritorijoje. Ir tie dešimt desantininkų pasakojo, kaip jie buvo primami e, postuose tam tikrose Ukrainos. Jie dabar yra e, Rusijos teritorijoje ir e, žmonės pas mane buvo atvykę ir pasakojo, kaip tie kariai buvo paimti, kas su jais buvo daroma, bet Rusijos teritorijoje jie dabar nežinia kur išnyko, ta istorija yra labai keista. E, konfliktas šis nėra tik vidaus konfliktas ir e, de, de, jeigu to nesuvoksime, tai sunkiai suvoksime Ukrainos teritoriją dabar. Daug kas kalba labai diplomatiškai apie tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje, kad tai yra vidinis konfliktas su išorės įtaka. Uh, Aš nesutinku su tuo, kad tai yra tik tai vidinis konfliktas. Aš kaip e, žmogaus teisų pareigūnė Ukrainos galiu pasakyti, kad tai yra konfliktas tarp dviejų valstybių. Ačiū uždėmesi. Большое вам спасибо, Валерия Рудковска. Dėkojame. Zajmuje się. Toliau ponas Romanas Martinovskis žmogaus teisų srities teisininkas, advokatas. Jis gyveno Sevastopolyje, o dabar tapo pabėgėlių savo šalies viduje, jis buvo priverstas išvykti iš savo miesto ir jis yra vienas iš daug įvairių projektų įkūrėjos, pavyzdžiui, teisinės pagalbos biurui buvo įkurti jo iniciatyva ir aš esu tikras, kad jis mums galės pristatyti daug įvairiausių atvejų, kurie pailustruos dabartinę padėtį Ukrainoje. Prašau. Уважаемые дамы и господа. Gerbėjami ponios ir ponai, pirmiausia noriu padėkoti už suteiktą galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Krymas visada buvo daugia nacionalinis ir šioje gražioje teritorijoje Taikiai daug metų gyveno dešimtis tautų ir tautelių. Aneksijos laikotarpiu, Krymo aneksijos laikotarpiu, ten gyveno apie 50-80 procentų rusų, daugiau nei 25 procentai ukrainiečių, daugiau nei 13, beveik 14 procentų Krymo totorių. Be šių tautų taip pat Daug kitų tautų ten gyveno, tai yra baltarusiai, armėnai, žydai, totoriai, lenkai, bulgarai, moldavai, romai, gruzinai, estai, kareimai, krimčiakai ir daugelis daugelis kitų. Jam visiems tikrai yra nelengva dabartinėme kryme, bet ypač sunku vis dėlto krymo totoriams. Šios tautos pavyzdžių galima pademonstruoti, kaip naujos, nauja valdžia susidoroja su tautų nacionaliniais lyderiais, tautų, kurios gyvena šiame pusęsalyje. Suvokdami, kad neįmanoma pritraukti savo pusę tuos lyderius, Rusija tiesiog nusprendė atsikratyti jais ir uždrausti jiems buvimą Krime ir įvažiavimą Krymą tikėdamasi, kad tų žmonių balsas nebus išgirstas žemyninėje Ukrainoje. Per Krymo aneksijos laikotarpį nuo 8 iki 10 tūkstančių Krymo totorių pasitraukė, išvažiavo iš Krymo ir persikėlė į kitas žeminės Ukrainos teritorijas. Ir to priežastis ne staiga atsiradęs noras Krymo totorių gyventi Lvovė, Kijeve, Chmelickė ir Venicoje. Priežastis yra ta, kad žmonės žudo, žmonės dinksta be žinios, žmonės gazdina, vykdo kratas, uždaro klases ir mokyklas, kur mokoma Krymo totorių kalba. Likviduotas E, Krymo totorių mm, fakultetas, filologijos fakultetas aukščiojoje mokykloje. Ir toliau daromas spaudimas Krymo totorių e, televizijos kanalui ATR. Apie Krymo totorių likimą jau šiandien kalbėjo ponas Čiubarovas. Aš susitelksiu kitų e, tautų likimą, tautų, kurios gyvena Kryme, jų likimą. Iškreipta realybė galima vadinti tai, kas atsitiko su Ukrainais, su ukrainiečiais gyvenančiais Kryme. Kartu su Krymo anekcija mes, ukrainiečiai, kurie ten gyvenome kaip tauta sudaranti e, valstybę, staiga tapome nacionalinę mažumą. Tai yra nauja realybė, su kuria mums tenka gyventi. Kaip jūs žinote, Viskas dar sudėtikiau dėl to, kad Rusijos federacijoje nacionalinių mažumų statusas nėra reglamentuojamas įstatymais, priešingai nei Ukrainoje, kur Ukrainoje tai yra reglamentuojama specialių įstatymų. Rusijos federacijose maždaug vienas penktadalis gyventojų yra nacionalinė mažuma. Ir per pastaruosius dešimt metų, kai Rusijoje bandoma priimti arba bent jau vaizduoti, kad bandoma priimti įstatymą, kurio būtų reglamentuojamas nacionalinio mažinių statumas, tačiau iš tiesų niekur nenueita, dar nieko nepadaryta. Ir prijungus Krymą prie Rusijos šansas e, sukurti tokį įstatymą yra dar mažesnis. Vargu ar verta tikėtis, kad Rusijos valdžia sutiks su to, jog būtina reglamentuoti klausimus susijusius su Ukrainos ir Krymo totorių atstovavimu įstatymų leidybos organuose. O e, nacionalinio mažumų statuso įgyvendinimas įstatymais yra būtinas ir turi būti sutikta galimybė jiems teisė atstovauti save e, svarbiausia valstybės organuose. Vienas iš niuriausių pasireiškimų rusiško buvimo Krime yra masinis e, mokyklų ir klasių uždarimas, kur yra dėstoma Krymo totorių kalba. Nemažiau 14 tokių mokyklų ir klasių buvo uždaryta. Čia aš turiu galvoje klases, kurioje dėstoma Krymo totorių kalba. Dabar ne, ne, Krymo pusėsarėje neliko ne vienos mokyklos, kur mokoma ukrainiečių kalba. Ir noriu pasakyti, jog labai stebina tai, kad Rusijos valdžia ciniškai visą tai aiškina vaikų nenorų kabutėse mokytis ukrainiečių kalbą ir neva tokį vaikų norą palaiko tėvai. Rusijai nesvarbu, kad visi viską supranta ir kad tikrosios priežastys mokyklų uždarimo ir tokio staiga atsiradusio patriotizmo kabutėse priežastis yra melas, kuris yra įsitvirtinęs e, tarp Rusijos politikų ir kad tai naudojama kaip panacėja nuo visų problemų. Tiek tie Krymo totoriai, kurie išvažiavo iš Krymo, tie, kurie liko gyventi, apie juos žino e, tarptautinė bendruomenė, bet kitos tautos, armėnai, e, žydai, lenkai, moldavai, jų padėtis yra dar sunkesnė, jų yra labai mažai, kad jie galėtų kolektyviai susijungti ir priešintis tam, kas vyksta. Ir jų balsas negali nuskambėti televizijos kanalo eteryje arba laikraščiuose, nes tiesiog tokių laikraščių ar kanalų jie neturi. Yra tokių tautelių, kurių gyventojų skaičius nuo 100 iki 200 yra tik tai Krymo pusėsalyje. Ir tokių tautų uh, autoidentifikacija iš karto jiems iškilo grėsmė dėl to, kad buvo gyventojų surašymas vykdomas Kryme. Ir tokios masinės psichozės e, akivaizdo labai sunku prisipažinti, kad tu nesi rusas. Tai panašu į iššūkį neikti faktą, kad Krymas priklauso Rusijai. Dar vienas dalykas. Ukrainos ir Krymo totorių uh, engimas užgaudžia, užgožia kitų mažesnių tautelių uh, žlugdymą. Vienas iš galimų tokių tautelių problemų sprendimas iš Ukrainos pusės, visų pirma, tų asmenų, kurie išvažiuoti iš Krymo, galėtų, sukurti, galėtų būti sukuriamas uh, galimybės jiems susijungti su savo tevinainiais E, žeminė dalyje, pavyzdžiui, karaimai gyvena e, Galičiaus Mečerlutskoje, bulgarai gyvena Ternovo kaime prie Nikolavo Modeso ir Bolgrade. Valstybė galėtų jiems padėti tokiu būdu išlaikyti savo kultūrą, kalbą, paparčius ir taip toliau. Akivaizdu, jog būtina vykdyti darbą su bendruomenėmis tautinių mažumų, kad jie galėtų, aš čia kalbu apie žemyninėje dalyje esančias bendruomenės, kurie galėtų padėti likusiems Kryme savo tėvinainiams. Būtų galima tokiu būdu padėti graikams, armėnams ir romams, jų bendruomonėms. Dar viena problem, problemų, kurių yra daug kryme, e, norėčiau tiesiai apsistoti, jinai susijusi ne su nacionaliniu mažumų problemomis, tačiau yra, nepaisant to, vis tiek labai aštri. Kalba eina apie tai, kad, kaip žinote, didžioji dalis nuteistųjų ir tų sąrašų kuriems daromas tyrimas ir kurių bylos nagrėjimas bylose, teismuose, jie yra šiuo metu Krime ir negali išvažiuoti iš Krymo, nes jie yra sulaikyti. Ir tokių asmenų likimas jaudina ne vien ponia Latkovskaja. Ta padėtis neramina daugeliu teisėjai saugos asmenų, Ir mes pavieniu tikrai mažai ką galime padaryti, kad galime padėti tiems žmonėms. Egzistuoja dar viena problema susijusi su Europos žmogaus teisų teismo sprendimais. Yra nemažai bylų, pagal kurias yra šio teismo priimti sprendimai ir tuose sprendimuose yra privalomas nacionalinių teismų sprendimų peržiūrimas. Pavyzdžiui, viename iš tokių bylųjų Rudničenko byla priešais Ukrainą buvo liepta peržiūrėti Mm, Ukrainos teismų sprendimą, bet kadangi tai sutapo su Krymo anekcija, rajonis teismas atsisakė bylą perduoti į žemyninę Ukrainą, kaip to reikalauja nauji Ukrainos įstatymai. Ir Rusijos sukurti Krymo teismai neperdoda šios bylos žemyninės Ukrainos teismams ir tokiu būdu Rusijos federacija kūrė e, dirbtinės kliūtis. Dar vienas dalykas susijęs su Ukraina. Ukrainos valdžia, dabartinė e, Krymo valdžia atsisako išmokėti e, finansinę materialinę kompensaciją asmenims Jie sako, kad negali išmokėti tiesioginių gentėjusiam, bet turi jo atstovui žemynėje Ukrainos dalyje išmokėti. Problemos, su kuriamis susiduria Ukraina ir mūsų tauta dėl Rusijos veiksmų, jos yra kasdieninės, sutinkamos kasdien, labai didžiulio masto, labai sunku jas išspręsti. Ir aš norėčiau dar trumpai apsiriboti tais klausimais ir ties tą pagalbą, dėl kurios mes tikimės iš Europinės bendruomenės. Čia mes kalbame ne apie materialinę pagalbą. Visų pirma, mes šiuo metu mums labiausiai reikia, mano galva, moralinės pagalbos, moralinio palaikymo. Yra dalykų, kurių neįmanoma įvertinti pinigais. Tai yra e, užuojauta, moralinis palaikymas, rūpinimasis. Visą tai mes galime pavadinti vienu žodžiu – solidarumas. Taip taip pat ir autoriteto galios e, panaudojimas, europinių valstybių ir jų lyderių – siekiant e, apriboti mūsų rytinio kaimyno nežmonišką politiką. Mes manome, kad visų šių problemų išspręsti negalima. Vienintelis Krymo problemų sprendimas yra sugražimas Krymo tiek teisinė, tiek teritorinė prasme gražinimas Ukrainai. Europo, e, Ukrainos e, prioriteto problema yra ne viena Europos, yra viso pasaulio problema. Rusai turi tokį posakį, bėda viena nevaikšto. Ir ta bėda, kuri vyksta Ukrainoje, gali tapti didžiulę bėdą visai pasaulio bendruomenė. Mes jūsų prašome pagalbos ir ta pagalba gali pasireikšti variais būdais. Leiskite išsaugoti mirštančią pilietinę bendruomenę Krimne tikrai išvažiuoja aktyvistai, pasitraukia į šešėlį kai kurie. Ir netgi advokatui ginti aktyvistus ar Krymo totorius yra labai sudėtinga. Mes čia galime kalbėti tik apie tris ar keturis advokatus, kurie sutinka bendradarbiauti, sprendė tokius klausimus. Prašome padėti suformuluoti mūsų vyriausybei tinkamą požiūrį į viduje perkeltusius asmenys. Mes pirmą kartą Kryme susidūrėme su tokia problema. Deja, šiandien valstybė mus diskriminuoja. Mes negalime tai nurašyti vien stresui, kurį patiria mūsų vyriausybė dėl rytų kaimynės. Reikia palaikyti nacionalinės mašinas. Pavyzdžiui, Graikija arba Bulgarija galėtų išduoti ilgalaikės vizas savo tėvinainiams. Tai būtų tikrai reali pagalba. Taip pat reikia reformuoti kolektyvinį e, saugumą Europoje. Ir dar vienas prašymas. Prašau pakeisti formuluotės, vertinant padėtį Ukrainoje. Nes po kraštutinio susirūpinio negali kažkoks įprastinis susirūpinimas vykti. Ir iš tiesų padėtis yra labai sudėtinga. Mes, jeigu jūs to nepadarysite, mes tiesiog galime užsiskleisti savis, savyje. Tai, kad jūs bendraujate su nevyriausybinio organizacijų atstovais yra labai geras dalykas, tai yra tinkamas žingsnis. Bet iš mūsų jūs galite gauti daugiau informacijos ir iš tų nevyriausybinio organizacijų galite daugiau gauti informacijos negu iš oficialių atstovų. Aš norėčiau Bulato Okudžavos žodžiais baigti savo kalbą. Susimkime už rankų tam, kad pavieniui neprapultume. Ačiū. Šeidam, spasibo. Martinovskis. Labai ačiū, ponė Martinovski. Toliau. Toliau steiksiu žodį ponui Borisui Zaharvui, kuris atstovauja naujajai kartai. Tai kartai, kuri labai dinamiška. Pona Zakarovas yra žmogaus teisių Helsinkio centro vadovas Jis labai aktyviai dalyvavo rengiant pirmąjį įstatymą, skirtą jį e, pabėgėliam šalies viduje. Žodis jums, prašau papasakoti savo patirtį. Gerbiami ponės ir ponai, noriu jūsų dėmesio pristatyti trumpą apžvalgą žmogaus teisų situacijos Ukrainoje, susitelkiant dėmesį tą situaciją, kuri susidūrė antiteroristinių operacijų zonoje ir okupuotose autonominės Krymo Respublikos teritorijoje. Taip pat noriu pakalbėti apie viduje perkeltųjų asmenų padėtį. Euromaidano metu Ukrainos tauta kovojo prieš diktatūros įtvirtinimą, prieš bandymą įtraukti Ukrainą į jiems nepriimtiną rusišką pasaulį. Tai buvo kova už europinės vertybės, už laisvę, už orumą, už žmogaus teisės. Ir galų gale ta kova virto kova už Ukrainos nepriklausomybę. Mes susidurime su siaubingu Janukovičiaus e, režimo žiaurumu ir Ukrainos mm, tauta pasinaudojo savo teisę į sukilimą. Po orumo revoliucijos iškilo naujas iššūkis, beveik iš karto. Tai yra išorinė agresija iš Rusijos pusės, Krymo aneksija. Ir reikia pasakyti, kad Rusija ir anksčiau pasisakė už Janukovičiaus režimą ir jį rėmė ir yra pagrindo manyti, kad Rusija rėmė e, ir jinai stovėjo už krūvinų įvykių Maidaninę. Tos jėgos struktūros, kurios e, pralaimėjo savo tautai, visiškai demoralizuota buvo. Ir aneksuotas Krymas prasidėjo hybridinė po Krymo aneksavimo prasidėjo hybridinis kavas, karas, vyko ekon, ekonominė ir politinė krizė, buvo sukurtos, mm, e, reikėjo sukurti vėl veikiančias karinės pajėgas, saugumo mm, tarnybas ir visą tai leido išgelbėti šalį. Pavyko vis dėlto apriboti, e, kad terorizmas neplistų už Donbaso ir Luganskos rytų, sričių ir 25 kovo įvyko prezidento rinkimai, o 25 e, spalio parlamento rinkimai. Prasidėjo veiksmingesnis bendravimas visuomenio organizacijų su vyriausybė. Buvo priimtas naujas e, įstatymas dėl prokuratūros, dėl kovos su korupcija biuro, primta strategija vidaus organų reformavimo ir ekspertų parašyta mm, strategija. Savanoriška veikla tapo visuomenės solidarumo geriausių pavyzdžių ir demokratinės iniciatyvos e, e, duomenimis 77 procentai Ukrainos gyventojų e, rėmė armiją ir pabėgėlius o Maidano įvykiuose dalyvavo nemažiau kaip 15 procentų Ukrainos gyventojų. Tačiau karinis konfliktas pareikalauja visų jėgų ir išteklių. Ir politinė sistema vis dar inertiška, tebe gyvoja korupcija ir tai neleidžia greitai reformuoti ir greitai vystyti šalies. Dėl to išlieka ir daug iššūkių žmogaus teisės. Dėl neraštingos valstybės teisinės politikos buvo rimti įstatymai dėl prevencinio sulaikymo, dėl ypatingo režimo taikamo iš ankstiniam tyrimui